paminėjo, kad e, kai kurios e, daugianacionalinės kompanijos e, negerbė žmogaus teisų. Iš tikrųjų, turėtume perimti TDO standartus. Ačiū dabar ponė Gresė. Tout d'abord, si vous le permettez, au nom de la Commission développement.